Labai negražu kalbėti tik apie skaičius, nes mes pergrupuojame šalis, liktai neturtingos šalis turėtų mokėti turtingesniems šalims. Reikia nekalbėti vien tik tai apie plikus skaičius, bet e, kai e, matome, palyginame e, vieną ir kitą pasiūlymą, tai skirtumas yra 350 milijonų eurų. 9 eurai piliečiui per dieną. Man atrodo, kad tiek e, yra verta Europos ateitis. Ačiū, ponas Gajar, minutė. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Derintis dėl daugiametės finansinės programos praeitą kartą vasario 8 taryba susitarė, o prieš tai net lapkritį susitarė. Ir Tada e, tų metų e, gruodį buvo, buvo jau galtinai patvirtinta ir, ir, ir 14 metai buvo prarasti metai. Günteris e, Oettingeris tuo metu sakė, kad situacija yra nevaldoma. Ir šiuo metu mes esame tame pačiame kelyje ir tikriausiai 21 metai bus vėl prarasti metai. E, bus perrankamas JAV prezidentas, e, visur kalbama apie klimato kaitą ir mes tikrai negalime leisti turėti tokius prarastus metus. Labai e, visi, kurie turi gerų pasiūlymų, prašome e, pasiūlyti, kokia galėtų būti geresnė savų lėšų e, sistema, nes labai svarbu kuo greičiau e, rasti sprendimą ir bendrą susitarimą, kad nebedelstumėm ir nesitiktų taip, kaip buvo praeitą kartą. Dėkoju, ponas Hava, minutė. Doamna președinte, stimați colegi, Brangus kolegos pirmininkė, Europos Sąjungai reikia prieigos prie e, prieigos prie fondų, kaip galima greičiau. Mes e, kalbame apie kito finansinio laikotarpio valstybių narių įnašą į šios fondus. Ir uh, mes kalbame apie tai, kad už vieną investuotą eurą šalise gausime 9 eurų gražą. Taip pat komisija sako, kad e, tokiu būdu gausime daugiau nei 900 milijonų eurų. Ir e, Niderlandai, Austrija, e, Suomija taip pat e, investuos 9 milijardus ir gaus atgal 13 milijardų. Mes taip pat e, turėsime pelno. Mes norime, kad Europos e, lėšos būtų valdomos geriau, kad būtų galvojama apie investicijas ir jų gražą kad galėtume kovoti su klimato kaita ir su CO2 emisijomis. Reikia veikti kuo galima greičiau. Ačiū. Dėkoju, ponas Tang, vieną minutę. Heeft de EU een enorme kans? Kartą per septynerius metus ES gauna puikią progą um, išnaudoti galimybės patobulinti žemės ūkį, mokslinis tyrimus, pagerinti traukinių, jungtis ir taip toliau. Tačiau mažai kalbama ir rašoma žiniasklaidoje apie tai, kiek tai kainuoja. Mes turime baigti tą praktiką, kai didžiosios tarptautinės įmonės nemoka pelno mokesčio arba moka 0,0 kažkiek tai. Ir turime surinkti mokesčius iš jų ir panaudoti tuos pinigus. Ponas Karas, ačiū pirmininkė, komisijos atstovai, ponios ir ponai, aš reikalauju daugiau sažiningumo ir rimtumo. Mes kalbame apie mūsų ateitį. Europos parlamentas eina į, į, į informacinės kampanijos ofenzyvą. 94 procentai lėšų skiriama regionams, savivaldybėms, kaimo vietovėms, universitetams ir verslams vystimuisi. Tai turi žinoti mūsų piliečiai. Kiekvienas euras investuotas atneša 3 eurus naudos. Dažnai žmonės neturi, nežino tikrosios informacijos. Niekas nekalba apie tai, kad papildoma pridėtinė vertė gerokai viršyje įmokas. Europos projektai atneša didžiulės vertės. Neatsakinga sakyti, kad lėšų projektams trūks. Tyrim, moksliniai tyrimai, investicijos, žalesis kursas, socialinė sanglauda, švietimas šitos sritis, jų finansavimas turi būti išspręstas, nes tai reiškia pagrindą mūsų ateities kartoms. Galime pasitelkti e, e, e, masinio finansavimo modelį, sutelkinio finansavimo modelį ir užpildyti tą spragą. Jums užduodamas klausimas su mėlynaja kortelė, ar priimate? Atsiprašau, Tai nebuvo Milnosios kortelės klausimas. Nebūkštaukite, ponas Karas. Dabar paskutinis kalbėtojas Memarakis. Dėkoju, ponė pirmininką. Ateinančiais metais Europos Sąjunga turėtų e, pasirinkti žaliai kursą, labai ambicingą strategiją ir jos sėkmę vertins e, taip pat ir atsižvelgdami į mūsų sugebėjimą e, pervesti, sklandžiai pervesti mūsų ekonomiką į žalėją ekonomiką. Ir tam neužtenka numatyti kelis procentus e, atsižvelgiant į nacionalinio biudžeto dydį. Iki šiol ES e, įgyvendino žemės ūkio bendrą politiką, sanglaudos politiką ir kai kas nori, kad atsižvel... tų pačių lėšų pagrindų mes įgyvendintume pačią ambicingiausią pastarųjų metų politiką. Ne, naujoji politika reiškia, kad reikia skirti tam naujų lėšų ir todėl 1,3 procentų ES parlamento siūlymas yra pagrystas, kadangi jis mums kaip tik ir leis mm, įgyvendinti šią ateities politiką nemažinant sanglaudos ir BŽUP politikų finansavimo. E, tai taip pat yra labai svarbios politikos. E, ir dėl to neatsakinga būtų uh, E, daryti dabar skambius e, pareiškimus vals, nacionalinių valstybių na, vyriausybių vardu, jeigu tų, po tų pareiškimų neseks atitinkamas biudžeto planavimas. Taip ir turėtume eiti į priekį. Dėkoju. E, dabar pradedu spontaniškų pasisakymų laiką. Pirmiausia, kalbės ponia Monteneru Diagliar. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Europos parlamento pozicija, man atrodo, visiškai aiškiai išreikšta. Mes nepritarsime apkarpytai daugiametiniai finansiniai programai. Ekonominė ir socialinė plėtra yra labai svarbi. Mes nesitaikstysime su e, apkarpimais, kurie nubaustų portugalų tautą. Yra pasiūlymų, kurie neigiamai veikia sanglaudos ir PŽP politika, o tai yra esminiai sektoriai mūsų šalims. Du dalykai man labai svarbus nes jie kelia labai didelį e, nerimą Portugalijos, Ispanijos ir Prancūzijos e, parlamentarams. Šitose šalyse yra ultraperiferinių, tai yra labai toli nutolusių regionų ir šie regionai negalės vystytis. Mes čia kalbame apie žuvininkystę, ekonomiką, turizmą E, ir šitoms rytims gali kilti grėsmė dėl tokių pasiūlymų. Galvokime apie regionus, galvokime apie jų žmonės ir neleiskime taip apkarpyti finansavimo. Dėkoju. Mes turime laiko, todėl aš nebesu tokia griežta, bet ne visada tai būna. Dabar ponas Negresku. Pirmininkė, ačiū. Prieš dviejus metus tai e, pirmą kartą E, aš pasisakiau kaip tarybos atstovas ir aš buvau atsakingas tada už biudžetą. Praėjo dviejai metai, bet neturime nei gerų pasiūlymų, nei nieko. O mes turime galvoti apie ES ateitį. Jeigu norime ateities, mums reikia tinkamo biudžeto ir didesnių įnašų iš valstybių narių. Nėra senų ar naujų prioritetų, kaip buvo sakyta. Tiesiog yra piliečių prioritetai ir mes turime į juos atsižvelgti. Mums reikia biudžeto, kuriame atsižvelgiama į Euro, Europos piliečių pasiūlymus, tai yra e, finansavimas aplinkai, moksliniams tyrimams. Piliečių iniciatyvoms tai yra labai svarbu. Būtent todėl taryboje turi būti rastas sprendimas. Jis egzistuoja, tiesiog reikia pakankamai atsakomybės paremti Europos projektą. Piliečiai tikisi, kad mes patvirtinsime ateinančiam laikotarpiui atsakingą, tinkamą biudžetą. Pone Aguilar. Ačiū pirmininkė. Šios, šiose diskusijose matome, kad yra ideologinių skirtumų, bet dalyk, dėl dviejų dalykų suprantam, sutarėme. Suprantame, kad labai sudėtinga diskutuoti dėl biudžeto po breksito. Būtent todėl norime greito sprendimo, kad pagrindiniai ekonomikos sektoriai turėtų tikrumo. Mums reikia ne tik tai procentų ir skaičių, mums reikia biudžeto, kuris atspindėtų mūsų naujosius prioritetus. Žalesis kursas per pastarosius penkerius metus bus pagrindinis veikėjas, tačiau šis paktas ir tai, kas su juo susiję, pavyzdžiui, strategija nuo ūkio ant stalo. E, bus naudingi tik tada piliečiams, jeigu užuot mes apkarpydami biudžetą ir prašydami žalesnės ekonomikos, e, leisime savo piliečiams vystyti ir imtis rentabilios veiklos. Mes negalime apleisti savo kaimo vietovių ir ūkininkų, e, negalime patvirtinti tokio biudžeto, kuris juos juos nuviltų ir neleistų vykdyti tvaros plėtros. Dėkoju, ponas Volas. Pone pirmininkė, jeigu ES nori pakankamai finansuoti žaliai kursą, švaraus maisto gamybą, sanglaudą ir išlaikyti taiką, turėtume pasinaudoti tuom, kad išstojo Junktinė karalystė, labiausiai militaristinė ir karingiausia valstybė narė. Ir turėtume pasinaudoti šią progą ir atsiriboti nuo Europos e, sukarinimo. Turėtume e, taip pat atsisakyti Europos gynybos fondo, taip pat PESCO. Ir ir, ir nebesleisti manipuliuojami karinės pramonės. Net Europos audito rūmai pasakė, kad tai pinigų švaistimas. E, geriau skatinkime e, ūkininkus, kad jie pradėtų gaminti ekologišką maistą. E, ta, tai kainuos pinigų. Negalime ir toliau turtinti tų turtingų ūkininkų, kuriems ir taip nereikia mūsų pinigų, o geriau padėti tiems ūkininkams, kurie nori auginti ekologinį maistą. Mums nereikia nereikia didesnio biudžeto, bet mums reikia geresnio biudžeto. Ir uh, užuot. Mm, Tai, kad mes skiriame gynybai pinigus e, ūkininkų, e, ūkininkų sąskaitą, nėra gerai. Dabar ponė Novak. Nalog. Mes už, su mažiau lėšų negalime gyveninti daugiau e, projektų. Mes galėtumėm labiau taupyti, e, biudžetą paskirstyti išmintingiau, bet turime palikti visas programas, kurios yra naudingos. ES yra labai daug naudingų projektų yra e, juk ir naujų gerų projektų. Mes kartu tikrai galime nuveikti daugiau ir klimato srityje, saugumo srityje, mokslinių tyrimų, naujųjų technologijų, vėžio tyrimuose ir taip toliau. Tai yra projektai skirti žmonėms. Reikia galvoti apie bendras vertybės, kodėl mes esame kartu. Neto mokėtojai turėtų nepamiršti solidarumo. Labai svarbu, kad jie nepamirštų jo, kad tos pinigus skirdami mažiau išsivyšusiam regionam, jie patys pasipelno. Pavyzdžiui, vokiečiai parduoda daugiau um, automobilių, olandai parduoda daugiau tulpių ir taip toliau. O tie regionai turėtų nepamiršti, iš kur gauna tą finansavimą ir paramą. Ir labai svarbu laikytis europietiškų taisyklių. Reikia galvoti apie ateitį ir jai paruošti gerą biudžetą. Pone Karvalės. Pone Karvalės, žodis jums. So. Na, kartais <laughs> ir savo vardo net pažinsiu. Atsiprašau, sako kalbėtai. Pati kalta. Taigi, dėkoju, ponė pirmininkė. E, Aš norėčiau Jums pasakyti tai, kas jau buvo pasakyta, tačiau jaučiuosi privalanti tai padaryti dėl etinių sumetimų. Europos komisija pateikė labai ambicingą darbo planą, atsižvelgiant į didžiuosius iššūkius, kurių, su kuriais susidurius Europą. Tačiau E, nereikia nieko aukoti, negalima aukoti politikų, kurios, kuriomis remiasi mūsų visuomenė. Negalima, kad susiklostytų klaidinga dichotomija tarp tradicinės ir modernios politikos. Ir čia konkrečiai pasakysiu, kad reikia išlaikyti ar sustiprinti E, finansavimą BŽUP, e, peš, e, žuvininkistės politikai, sanglaudai, nes kitaip mūsų piliečiai nesupras, kokia yra, kokia yra Europos projekto prasme. Juk tai yra sanglaudos ir solidarumo projektas. Taigi raginu, kad ši struktūrinė politika taip pat numatytų investicijas į ES. Dėkuoju. Dėkuoju.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 E, valstybės narės turi mokėti daugiau pinigų į Europos biudžetą. Tai tokia buvo aiški diskusijos žinutė. 1,7 procentai yra per mažai. Tikiuosi, kad e, išdrysime pažvelgti į prioritetus kuriems išleidžiamos šios lėšos. Taip pat darbo pasidalėjimas tarp ES ir valstybių narių daugelį svarbių sričių yra svarbus. Man atrodo, kad valstybės narės turėtų prisimti didesnį atsakomybę. Pavyzdžiui, kalbant apie e, skirtumų išlyginimą tarp šalių. Skirtumai tarp šalių e, dabar sumažėjo, tačiau pačiose šalise esantys skirtumai nesumažėjo. Taigi pačios valstybės narės imdamosi veiksmų turėtų užtikrinti, kad jų pinigai būtų panaudoti taip, kad būtų subalansuoti mm, skirtumai tarp regionų arba kad būtų tinkamai finansuojami tyrimai ir taikomoji plėtra. Ir vėlgi tai yra valstybių narių atsakomybė. Investicijos į švietimą, tyrimus ir plėtrą e, kai kuriuose šalise yra pernelyg mažos. Jei valstybės narės nori suteikti šioms veikloms prioritetą, tuomet tai turėtų ir pad galėti padaryti. Man atrodo, tai būtų protingiausia. Dabar ponas Kristofor. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad mes turėtume e, būti sąžiningi su savimi pačiais ir Europos piliečiais. Jeigu mes e, esame įtikėję europiečiai, jeigu norime stipresnės Europos, jei norime iš tikrųjų, kad Europa turėtų ateitį, perspektyvą, kad galėtų įgyvendinti didžiąją žaliojo kurso politiką, taip pat kovoti su vėžiu, sukurti Europos kariuomenę, tuomet yra viena sąlyga visam tam pasiekti, o būtent padidinti biudžetą. Reikia didinti biudžetą, nes kitaip nesugebėsime įgyvendinti ir siekti tų didžiųjų ambicijų. Mes negalėsime to daryti, turėdami tokį biudžetą, kur yra tik vieno procento įmokos. Aš pritariu ponui Weberiui, šalis, kurios nepaiso teisinės valstybės principo, neturi gauti ES finansavimo. Ir suprantama, visų pirma, negalime finansuoti ir Turkijos. Taigi, jeigu norime, kad ES turėtų ateitį, kad mes galėtume didžiuoti savo ES, reikia turėti e, tą atitinkantį biudžetą. Pone Pirminkė, dėkoju, komisarė, dėkoju. Šios dienos diskusijos, e, suprantama, yra susijusios ES ateitimi ir e, dėja naujasis ES tarybos pirmininkas netvyko ir grįžtant prie šio biudžeto svarbos ir nu, naujosios e, DFP svarbos pasakysiu, kad reikia subalansuoti senuosius ir e, naujosius prioritetus, nes ir senieji prioritetai vis dar išlieka aktualūs. BŽUP, sanglauda negali būti sumažinti, e, net ir pridūrus naujosius prioritetus, pavyzdžiui, žaliai kursą. Mes negalime visko sumesti vieną maišą visų politikų. Komisija sako, kad e, mes esame mokėtojai. 10 procentų mano šalyje yra mokama e, būtent iš grinųjų mokėtojų lėšų. Ir mes negalime me, tik užtikrindami tikrą sanglaudą užtikrinsime, kad e, Europa išliks su savo dabartimis vertybėmis. Mes e, dotuojame e, ir Slovakijoje, ir Čekijoje. Jeigu nebus vienodų dotacijų visiems ūkininkam visose šalise, tuomet negalime kalbėti apie bendrą rinką. Ponas Kircos dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, susidurėme su problema, kad Britanija išstojo iš ES, tačiau jų mentalitetas pasiliko. E, tas e, aš noriu savo pinigus susigražinti posakis vis dar gajus e, tarp Europos tarybos ir šis Britanijos metodas yra didžiulė kliūtis. Veiksmingas ES politikos įgyvendinimas ir taip pat veiksmingas mm, būtinų kitų politikų įgyveninimas e, yra labai svarbus mūsų ateičiai. Ir aš manau, kad Europos parlamentas, aiš, parlamentos pasiūlymas, aišku, neišsprendžia, neįspręs visų problemų, bent jau užtikrins, kad mes pasiliktume minimalę e, situacijos kontrolę. Dėkuoju, ponas Haišan. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kova su klimato kaita yra didžiausias mūsų didžiausias iššūkis, iššūkis mūsų ateičiai. Tačiau jeigu pridama nauji prioritetai, nereiškia, jog kiti prioritetai kaip sanglauda turėtų parasti savo svarbą. Priešingai, mūsų regionų gyventojai, kurie dabar atsilieka, laukia Europos paramos, kad galėtų pagerinti savo regionų situaciją Taigi reikia ieškoti naujų būdų, naujų priemonių finansuoti prioritetus. Vadinasi, reikia ir naujų įmokų arba iš valstybių narių, arba nuo savo išteklių. Pavyzdžiui, anglės mokestis. Todėl reikia daryti viską, kad galime, kad geriau iškomunikuotume šį norą mūsų piliečiams. Reikia suprasti mokesčių mokėtojus ir reikia suprasti, kad šią žinią iškomunikuoti yra sudėtinga, tačiau bet kuriu atveju reikia pabrėžti, jog ekonomika taip pat iš to gauna naudos. Nes svarbu, svarbi yra sanglauda ir svarbu mūsų patikimumas. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponas Basesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad šis diskusija rodo, kiek mes esame nutolę vieni nuo kitų. Taip pat reikia suprasti, jog ambicijų lygis skiriasi nuose projektuose. Taip pat matome, kad vis mažėja finansavimas. Taigi sudar labai keista situacija. Kokiagi galėtų būti geriausia išeitis? komisija ir taryba turėtų atsižvelgti į parlamento požiūrį ir numatyti papildomą finansavimą 1,3 procento, kad būtų galima išlaikyti sanglos projektus, kad būtų galima išlaikyti bendrą žemės ūkio politiką ir ypač, kad būtų galima įgyvendinti nues programas, kurios yra labai svarbios. Dar viena pastaba. Negalima nieko pateisinti didžiausių mokėtojų nenoro prisidėti. Jie turi vis tik suprasti, kad dabar tokios šalis kaip, kaip Rumunija netenka nuolat specialistų, gydytojų ir inžinierių, kurie vyksta į tas turtingesnės vakarų šalis, kurios moka daugiau biudžeto. Taigi negalima mažinti sanglaudos politikos finansavimo. Dėkoju. Dėkoju, Lopes Aguilar madam president komisario hahn le ačiū pirmininke komisijos nary hahn jūs esate atsakingas už regioninę politiką ir už labiausiai nutolusius regionus ir klausiausi apie, kaip jūs kalbėjote apie šios klausimus parlamente ir ta frakcija politinė šeima, kurią jūs priklausote, EPP ir mano frakcija socialdemokratai mano, kad nėra priimtina jog siekiant ambicingesnių tikslų ES siūlo iš tiesų labai menką biudžetą tokiems regionams. Tai tikrai daugiau mes nenuveiksime, jeigu turėsime mažiau lėšų. Antras dalykas - nauja politika. Būtina nauja politika turi būti įgyvendinama. Ir turi būti gyvenima pasitelkus anglaudos regioninę politiką, turime apsaugoti labiausiai nutolusius regionus, atsiliekančius regionus ir tuos sektorius, kurie labiausiai atsilieka - žemės ūkio sektorius. Europos parlamentas tars lemiamą žodį, nepamirškite to ir nepamirškite, kad šiame parlamente mes nulemsime, koks bus tas biudžeto procesas, nes jeigu nebus tartas parlamento pritarimas, nebus finan, finansinės sistemos ir finansinės programos, taigi reikia pakeisti uh, E, šią, šį siūlymą ir padidinti finansavimą ir atsižvelgti į parlamento reikalavimus, kadangi didelė parlamento dauguma jų reikalauja. Ir čia nekalbame apie tai, kad blokuosime daugiametę finansinę programą, bet norime, kad būtų užtikrinamas tinkamas finansavimas. Ponas Keli. Ačiū komisijos nariai. Daugiametė finansinės programa ES yra kaip alyva varikliui. Be alyvos e, variklis neveikia. Ir kuo geresni tepalai, tuo geriau veikia variklis. Tas pats pasakytina apie Europos Sąjungą. Be, be biudžeto negalėsime funkcionuoti. Kuo veiksmingesnis biudžetas, tuo geriau veiksime mes. Taigi, parlamentas privalo kreiptis į valstybės narės ir ypatingai premjerus, kad būtų parodyta vizija platus mąstymas, kad būtų užtikrintas toks biudžetas, kurio pagalba nuveiktumėme daugiau tų valstybių narių ir piliečių labui. Įrodymai akivaizdus - pridėtinė vertė, sverto ekonomija, lyginant su BŽUP, sanglauda, klimato kaita, Erasmus programa, moksliniai tyrimai. Taigi grįžkite. Įrodykite valstybėms tariems, tai reika, kad tai yra reikalinga, nes tai yra logiška, tai yra paranku piliečiams ir mes norime, kad premjerai parodytų tikrą platų mąstymą ir, kaip žinia, Airija yra pasirengusi didinti savo įnašus, bet visos valstybės narės galiausiai turi ir privalo tą padaryti. Dėkoju. Ačiū, norėčiau pakartoti kad išimties tvarka aš suteikiau galimybę pasisakyti daugiau kolegų, nes turėjome šiek tiek daugiau laiko, darbo tvarkė nėra labai temta šį rytą. Dabar norėčiau pakviesti komisijos narį sureaguoti į diskusijas. Dėkoju. Pone pirmininkė, valstybės sekretorė, gerbiami nariai. Labai dėkoju už tokias įdomias diskusijas ir diskusijos apie daugiametę finansinę programą įvykusios kelis mėnesius parodė, kaip kantriai mes vertiname politikos teigiamą poveikį piliečiams. Nesutarėme dėl visų detalių, tačiau matome daug konsensuso e, dėl bendrų mūsų prioritetų. Biudžetas tai yra ta politika, kuri yra susijusi su skaičiais. Ir tie skaičiai turi būti pakankami, kad tenkintų mūsų ambicijas. Aišku, reikia daryti kompromisą. Ir ponia von der Leyen aiškiai pasakė, kad laiko turime nedaug. Kita, kita savaitė bus labai svarbi, bus svarbu pasiekti susitarimą. Mes visi norime pasiekti ambicingo biudžeto, tačiau negalime ignoruoti tos realybės, kad spragų užpildymas dabar esant 27 valstybėms narėms turi tam tikrų iššūkių. Dėl to raginčiau jūs siekti tokio biudžeto, kuris duotų rezultatų nuo pat pirmos dienos. Dėl to labai svarbu tęsti darbą dėl šakinių pasiūlymų. Taip pat turėtumėme kartu siekti geresnio biudžeto įgyvendinimo, kad būtų galima pasiekti ir įgyvendinti strateginę Europos darbo tvarkę, susitelkiant ties tuo, kad pirmiausia turime turėti priemonių įgyvendinti žaliai kursą, siekti klimato neutralumo ir antras dalykas - pasirūpinti, kad mūsų nuosavi ištekliai būtų pakankami, kalbant apie plastiko politiką, apie vartinių taršos leidimų sistemą, kad visa tai būtų finansuojama ir sukuriama Europinė pridėtinė vertė. Taip pat mes siekiame konstruktyvių, produktyvių diskusijų vasario 20 dieną Europos vadovų taryboje ir tikimės tokio rezultato, kuris bus geras Europai. Sąjunga negali įgyvendinti savo siekių, kai yra apkarpomas finansavimas tokiose srityse, kur ES piliečiai tikisi, kad nuveiksime daugiau. Daugelis e, Jūsų minėjote pavyzdžius - klimatas, sienos, skaitmenė politika, Erasmus, gynyba ir visa kita. Taigi Aišku, tas e, galutinis pasiūlymas dar nėra galutinis. Aišku, šiek tiek vėluojame ir tą akcentavo keli kalbėtojai. Ir 13 metais vėlavome, praradome vienerius metus ir diskusijos persikėlė į 14 metus. Dabar turime daugiausia dėmesio skirti tam, kad visos naujos programos toliau vyktų po 21 metų sausio pirmosios dienos. Venkime vilkinimo, vertinkime situaciją pozityviai, išliekime, išlikime vieningi, mes esame skolingi tai piliečiams ir esame atsakingi patys prieš save, o piliečiai iš mūsų iš tiesų tikisi rezultatų. Komisija pasiryžusi toliau siekti dialogo ir pasiruošusi visapusiškai įsitraukti į vyksančias dėrybas, be kita ko dėrybos pastarosiamis dienomis, net šiandien man, man uždavė klausimą daug, daugelis žmonių, klausė, ar tikite, jog įmanoma, tikėtina bus susitarti kitą savaitę. Turint omenyje, kad pagal tradiciją mažai tikėtina, kad užteks tik vieno susitikimo, kad būtų susitarta. Tačiau, man atrodo, atėjo laikas atsisakyti tokios tradicijos, ją sulaužyti ir siekti susitarimo, kuris būtų pasiektas per vieną vienintelį posėdį, susitikimą. Ir aš lankiausi įvairiose valstybėse narėse, dalyvavau įvairiuose susitikimuose, konferencijose pastarosiomis savaitėmis. Ir aš manau, kad konsensusas įmanomas tarp valstybių narių. Net jau kitą savaitę jis yra įmanomas. Jeigu bus noro, energijos ir jeigu ypač didžiosios valstybės narės bus aktyvesnės ir sieks to susitarimo. Dėl to raginčiau visus jūs pasinaudoti savo tinklais, savo ryšiais ir padaryti spaudimą Europos lyderiams, jūsų partijų e, lyderiams ir bičiuliams, kad galėtumėme pasiekti tą susitarimą, kuris svarbus mums visiems ir kuris leis pradėti dėrybą su Europos parlamentu ir komisija. Aš pats asmeniškai darysiu viską, kad uh, paremtumėme visas, visą tą dėrybų procesą. Dėkoju. Ačiū komisijos nariui Han ir tikiuosi, kad geros valios nepristiksime. Paskutinė kalbėtoja Branžak, Bran, Branjak tarybos vardu. Gerbiami Europos parlamento nariai, baigdama šias diskusijas norėčiau Jums padėkoti už naudingą pokalbį. Pasižymėjau Jūsų lūkesčius, Jūsų rūpesčius ir pranešiu apie visą tai pirmininkui Mišeliui. Europa turi vystytis toliau, mes turime mažinti socialinį, ekonominį atotrūkį ir turime tęsti tuos darbus, kuriuos esame pradėję. Turime atsižvelgti ir į naujus iššūkius, kurie numatyti ir mūsų strateginėje darbo tvarkėje. Vienas iš didžiausių mūsų biudžeto donorų ir didžiausia, viena iš didžiausių valstybių narių paliko ES. Žinoma, kad tai atvers tam tikrą biudžeto spragą. Tačiau mes turime rasti išteklių, pasiekti savo tikslus, kovoti su tais ištek, iššūkiais, kurie mums kils. Mes turime siekti subalansuoto, efektyvaus biudžeto, kuris atitiks ir iššūkius ir piliečių lūkesčius. Tikiuosi, kad bendradarbiautami mes galėsime pasiekti sklandaus pereimo prie naujos finansinės programos laikotarpio. Kroatijos pirmininkaujantis šalis vos tik prieimus sprendimą taryboje, iškart grįš į parlamentą tartis dėl kuo geresnio mūsų biudžeto pasitarnaučiančio visai ES ir jos piliečiams. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Mūsų diskusiją šiuo klausimu baigėme. Tęsime posėdį 12 val., kai prasidės balsavimas. Ačiū.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 Mr. President! Your... Brangus kolegos, prašau susėsti. Pradėsime balsavimą, taigi prašau visų susėsti. Brangus kolegos, prašau visų susėsti. Absolutely not. Okay. This is the third and last time. Taip, trečią ir paskutinį kartą prašau susėsti, pradėsime balsuoti. Tad visi tie, kurie kalbasi koridoriuose, prašau sėskite, pradėsime balsuoti. Dėkoju nenoriu pavardę kviesti ir sudinti kolegų, bet jeigu prireiks, taip ir padarysiu. Prašau visų sėsti, laikas pradėti. One... Tik vienas pranešimas prieš pradedant balsuoti. EPP frakcija informavo pirmininką apie pakeit... Pak... sprendimus dėl pakeitimų komitetuose. Tai bus įtraukta į protokolą ir bus ir tai įsigalioja nuo pranešimo datos. Taip pat prieš pradant balsuoti, ar yra pasakymų dėl darbo trukos? Merci. Oui. Dėkoju. Taip, atkreipdėmėsi į reglamentą. Dešimtas straipsnis, ketvirta dalis. Ten numatoma, kad jeigu kuomet vyksta disesijos diskusija, parlamentarai ir pat patarėjai turėtų sulaikyti nuo kokiu nors komentaru. Tačiau vakar kalbant apie Siriją buvo pasakoma apie tai, kad Bašas Asadas Siriją turi e, įvesti taiką, išnaikindamas pasipriešinimą. Taigi ne teroristus, bet išnaikindamas pasipriešinimą. Tai yra neprimtina, tai yra fašizmas visiškas. Negalima tokių, tokių kalbų pateisinti. Negalima praleisti negirdomis tokių žodžių, nes matome, kad tas Putino, e, tas Putino samdinys tarsi sako tokius baisius žodžius parlamente. Negalime to leisti, negalima jokių būdų leisti teisinti nusikaltimų žmogiškumui šiuose parlamento rūmose. Taigi pagal 104 straipsnį reikalauju nu, nu, nubausti tą asmenį, negali to, to būti, negali tai kartotis. Dėkoju. Uh, for... Dėkoju, ponia Gluksmanai, už tai, kad atkreipti dėmesį į tai. Tikrai įvertinsime protokolą ir atkreipsime pirmininko dėmesį. Dėl darbo tokios taisyklių, prašau. paradoksalu, bet norėčiau padėkoti Rafael Glucksmanui už jo pasisakymą. Čia nėra diskusijos, neprisime diskusijos dėl pono Glucksmano pasisakymo. Teskime darbą. Taigi šį klausimą baigime aptarti. Eikime toliau. Eikime prie balsavimo. Prašau gerbti pirmininkę. Dėkoju kolegos. Taip pat turiu perskaityti pranešimą, kuris be abejo papiktins kai kurios kolegas, tad pastengsiu tai perskaityti ramiai. Prašau išklausyti. Turiu priminti parlamento nariams, kad pagal dabartinės taisyklės vėliavų E, demonstravimas nėra leidžiamas, tad prašyčiau salės darbuotojų paprašyti parlamento narių pašalinti vėliavas nuo darbo stalų ir taip iš karto prašau kolegų taip pat laikytis darbo toks taisyklių. Dėkoju. Dabar perėsime prie balsavimo. Pone Lambert, eikime prie balsavimo. Taip. Pono Buržuoja, keturi pranešimai. Pradėkime nuo pirmojo. Pirmiausia, ES ir Vietnamo laisvos prekybos sutarimas, bals, vardinis balsavimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau balsavimas dėl rezoliucijos Dėl laisvos prekybos sutarimo trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už,